Kolegos, pradėkime. Prašau visus susėsti į savo vietas. Posiedzenia przerwanego w dniu 15 września 2011 roku. Posėdis, kuris buvo pertrauktas rugsėjo pradžioje, tęsiamas. Ir 15 rugsėjo patvirtinti posėdžio protokolai buvo visiems išdalinti, jei niekas neprieštarauja, laikysime juos patvirtinti.